turkės punkto, bet prieš tai noriu padaryti štai kokį pirmininko pranešimą. Susijusi su Ekon komiteto sprendimu neprieštarauti deleguotajam aktui suėjus terminui nebuvo sulaukta prieštaravimo ir pagal darbo tarkos taisyklių 105 straipsnio 5 pastraipą šiai rekomendacijai yra pritarta. Ji bus paskelbta su